It's just like looking at a diagram. Gloves for, uh, you know. Colleagues. Kolegos. Visų pirma, atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju. Turbūt man reikėtų atsistatydinti. Taigi, ar visi sutinkate su pateikta darbo tvarkė? Na, pirmiausia, noriu pasveikinti e, Žemutinės Saksonijos lankytojų grupę, kurie atvyko ponios Maisner kvietimu. Taip pat girdėjau, kad toje grupėje yra trys moteris, jaunos moteris, kurios e, yra e, naujos politikės, augančios politikės, galbūt jos paklius ateitie ir parlamentą. Taigi e, sveikiname Jūs atvykus pas mus į transporto ir turizmo komitetą. Toliau koordinatorių posėdžio rezultatai. Vakar vyko posėdis, buvo, išklausėme DG, MOVE direktorato pristatymą dėl oro e, vežėjų, draudžiamų oro vežėjų sąrašo, tai yra juodasis sąrašas, nors niekas jo taip nevadina, bet jis toks yra. Koordinatoriai atsižvelgia į tą informaciją, kuri buvo pateikta komisijos e, tarnybų. Taip pat išklausėme komitologijos žinias. Išklausėme pono Grošo informaciją apie delegaciją į Madeirą. Kaip supratau, delegacijos dar vizitas buvo sėkmingas ir sveikinu visus dalyvavusius vizite. Ypač dėkoju ponui Grošui, kuris delegacijai vadovavo mano vardu. Toliau, kitas klausimas. Dabar galime pradėti balsuoti. Mums teko apsikeisti vietomis, kadangi aparatas yra šioje pusėje. Taigi, ar galime patikrinti balsavimo aparatūrą visų pirma? Tiems, kurie iš Žemutinės Saksonijos, nėra iš Žemutinės Saksonijos, turi progą į arbatą įsipilti pieno. Taigi rezultatas bus rodomas tik tai ant jūsų konsolės. Nėra didelio ekrano, kuria būtų matomas rezultatas. Taigi, ar visi pabalsavote? Pažiūrėkime. Atrodo viskas tvarkoje. Taigi pradėkime balsuoti. Susitarimo su taryba ir komisija dėl direktyvos, dėl alternatyvaus kūro infrastruktūros panaudojimo. Vienas balsavimas, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Aišku, reikėjo pasakyti, kad čia yra pono Fidansos pranešimas. 28 už, 2 prieš, 2 susilaikė, patvirtinta. Sveikiname pono Fidansą. Ar jis yra čia? Karlo, ar esi čia? Atrodo, labai populiarus šitas dokumentas buvo, ar ne? Toliau pasiūlymas patvirtinti direktyvą dėl sustarimo su taryba ir e, komisija dėl integruoto pakrančių valdybos ir jūrų planavimo. Ponas Maestro pranešimas, pradama balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 26 už, 4 prieš, 2 susilaikė. Patvirtiname Sveikiname ponę Maistar. E, Žezina, ar norėjai tarti kokį žodį? Paspaudžiu ne tą mygtuką. Norėčiau padėkoti visiems. E, procedūra buvo tikrai sudėtinga. Aš nesitikėjau, kad mums pavyks pasiekti šį teisės aktą. Uh, Manau, kad e, mus liūdėjo sėkmė tik dėl puikaus bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, su Werner, e, Keif, Spiros. Jų visų dėka mums pavyko e, susitarti. Teko atlikti keletą pakeitimų. Ir čia dar norėčiau tarti keletą žodžių. Mes parinkėme tokį pranešimą, kur kalbame apie jūro erdvės planavimo ateitį. Taigi šis pranešimas yra skirtas ateičiai. Ačiū. Tada. Ačiū. Toliau balsuojame dėl sustarimo taryba ir komisija, dėl sprendimo panaudoti ES mastų naudojamą elektroninį skambutį. Ponas Debakeris yra pranešimas. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Čia tik tai įrodymas, kad stebuklų būna, ar ne? 23 už, 7 prieš, 2 susilaikė. Patvirtiname, patvirtiname, sveikiname poną Debakerį. Now, before we move on, prieš tęsant darbą. Dabar reikėtų nusifotografuoti mūsų ataskaitai, kurią rengiame. Prašau visus susirinkti salės viduryje, nusifotografuosime ir tada tęsime darbą. The, the just... O visies kitus prašau šiek tiek kantrybės, kol mes nusifotografuosime.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 Was... Will... Kolegos, fotografija bus įdėta į komiteto penkerių metų ataskaitą. Jeigu norite turėti, gauti savo kopiją, galima tai padaryti turbūt. Tačiau iš esmės tai bus mūsų ataskaitos dalis. Taigi fotografija bus atspausdinta, ji bus e, padaryta kitą savaitę, galėsite e, pasiimti ir savo transporto ir turizmo komiteto ataskaitą už paskutinius penkerius metus. Aš jam jau mačiau, ji labai gera. Šį kartą mes e, prie pranešėjo, pranešimo įdėjome ir pranešėjo nuotrauką. Taigi ataskaita bus parengta kitą savaitę. Toliau kitas klausimas yra triukšmo apribojimai ES oro uostose. Ponas e, Jorgas Leichtfriedas, jo pranešimas. Jorgas negalėjo atvykti pas mus šyrit, aš gavau jo e, raštelį, e, kurį paskaitysiu pranešėjas džiaugiasi tarybos pirmojo svarstymo poziciją, kurie atspindi susitarimą pasiektą trialoguose ir e, neformaliai patvirtinta transporto komitete vasario 11 dieną. Pranešėjas patenkintas darybų rezultatų, nes parlamentui pavyko išsaugoti daug svarbių nuostatų, pavyzdžiui, sveikatos aspektą žalingo poveikio piliečių sveikatai mažinimas bus vienas iš reglamento tikslų. Be to, komisija sutarė peržiūrėti aplinkos triukšmo direktyvą, kur kalbama apie žalingą e, triukšmo poveikį sveikatai ir nuorada į 49-2002 metų direktyvą yra įtraukta į tekstą. Dėl informacijos piliečiams. Kompetitingos e, institucijos turi užtikrinti, kad, kad informacija apie triukšmo apribojimą būtų pateikiama nemokamai ir būtų prieinama žmonėms nedelsiant, e, jeigu jie gyvena šalia e, oro uostų, taip pat ir vietiniai valdžiai. Teisė tikrinti. Prieš numatant uh, triukšmo apribojimus, kompetentingos e, e, institucijos turės informuoti kitas suinteresuotas šalis ir komisiją apie tai. Komisija per tris mėnesius gali peržiūrėti planuojamą procesą ir jeigu ji nustatys, kad tai netitinka taisyklių, ji gali informuoti apie tai kompetentingą instituciją, kuri ištyrinės komisijos pranešimą ir konsultuosius komisiją prieš įvesdama pribojimus. Tačiau vietos valdžia nėra saistoma komisijos e, nuomonių dėl triukšmo apribojimų taikymo. Pavyzdžiui, e, naktinių, naktinio laiko apribojimus. Tai atitinka parlamento tikslus e, dėl stipraus subsidirumo. Kadangi tarybos su taryba baigėsi sėkmingai, Pranešėjas komitetoje rekomenduoja patvirtinti tekstą tokį, koks jis yra. Taip pat jis norėtų pabrėžti, kad jeigu norime laikyti susitarimo, tai bet kokie potencialūs pakeitimai turi būti atmesti. Taigi, e, toks yra pono Laifrido pranešimas ir pareiškimas. Prašom parodyti, jeigu kas nori kalbėti, ponia Foster, prašom. Yeah, much, um, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Um, dėkui Jorgui, kurio šiandien su mumis nėra. Ir tikrai jis atliko puikų darbą ir aš manau, kad diskusijos, kurios vyko su taryba ir visomis šalimis, buvo labai konstruktyvios. Iš esmės, aš manau, um, prieėmė tinkamų išvadų ir buvo labai svarbu, kad buvo pripažinta, jog mes atitinkamą įkavo um, uh, subalansuotą subalansuoto mm, požiūrio ir tai atitinka tai, ką mes jau esame padarę visoje Europoje ir mes toliau tęsim savo darbą. Vienas iš pagrindinių dalykų mums, mm, pas mus ir, ir jungtinės karalystės požiūrių, mm, tai yra e, sveikatos klausimas mūsų oro uostai. Tai ir mūsų politikai ir vietos žmonės, vietos bendruomenės dalyvavo diskusijose. Mes manome, kad tai tikrai puikiai suveikė, per dešimtmečius buvo pasiekta puikių susitarimų ir mes norime kad e, tikrai e, būtų vystinga aviacijos priemonė, tai tikrai daug neša didelį indėlį į mūsų ekonomiką ir manome, kad yra tinkamas būdas eiti pirmin. Aš taip pat visiškai sutinku, kad mes dabar turime tinkamus pakeitimus ir valstybės narės gali dirbti su turima medžiaga ir manau, jeigu yra kažkokių problemų, tai mes visuomet galime grįžti ir išteiškinti, bet aš manau, kad tikrai galiausiai mes sutarsim. Vėlgi noriu padėkoti pranešėjui. Ačiū. Ačiū. Ja, ich, uh, wollte nur... Ačiū. Labai trumpai. Kolega Leistfried tikrai puikiai dėrėjosi, äh, labai gerą rezultatą pasiekė. Uh, E, buvo atsižvelgta į tai, kad labai e, skiriasi sąlygos e, oro uostose, buvo paisama ir subsidarumo principo. Tai gavosi natūraliai. Visų pirma, buvo atsižvelgta į vietinės sąlygas. Pavyzdžiui, į tai, kokiu atstumu oro uostas yra nutolęs nuo miesto ir taip toliau. Taigi tikrai e, labai teisinga vadovautis e, e, subsidarumo principu. Buvo rastas salemoniškas sprendimas dėl komisijos teisių. Man atrodo, kad ir čia rastas geras sprendimas. Taip, reikia laikytis subalansuoto požiūrio. Aš žinau, kad egzistuoja tarptautiniai susitarimai, bet netgi ir tarptautinius susitarimus galima kritikuoti. Mano nuomonė, tas subalansuotas požiūris yra tikrai labai problematiškas principas. Jeigu jis būtų taikomas ir kitose sritise, tai e, sveikata būtų saugoma tik tais atvejais, kai tai būtų pigu, kai tai nedaug kainuotų. Ir man atrodo, tai yra didžiulė problema. Uh, Jeigu šis principas būtų integruojamas ir taikomas ir kitose sritise, tai sveikatos apsauga būtų kažkoks šaltinis reiškinys. Jeigu e, sveikatos apsauga būtų pakankamai pigi, tai tuomet, tai tuomet sveikata ir būtų saugoma, jeigu ne, tai ne. Ir man atrodo, kad būtent dėl to keila problemų dėl subalansuoto požiūrio. Uh, Kalbant apie ateitį, aš tikrai bijau, kad kils daug problemų dėl įvairių sveikatos apsaugos dosie. Pavyzdžiui, dėl e, triukšmo, kurį kelia transportas ir taip toliau. Ir tikrai manau, kad reikėtų labiau atsižvelgti sveikatos apsaugą. Okay, commission. Taip, komisija. Taip labai trumpai, ačiū ponė pirmininkė. Atsiprašau žinau, kad šiek tiek sunku dirbti šioje salėje, tai aš sutiksiu jums žodį vėliau. Pone Meisner. Gut, nein, ich kann das auch zuerst. Aš pasisakysiu pirmoji. Iš tikrųjų, labai svarbu, kalbant apie oro uostų keliamą triukšmą, atsižvelgti ir sveikatos apsaugą. Aš noriu šiek tiek paprieštarauti poniai Lichtenberger. Uh, Aš pažvelgiau į dėrybų rezultatus ir manau, kad į sveikatos apsaugą buvo atsižvelgta Europos parlamentui, tai buvo svarbu. Be abejo, visą laiką vadovaujantis subalansuotų požiūrių kyla pavojus, kad kažkas bus pamiršta. Bet dabar jau turime dėrybinius rezultatus ir manau, kad ten akivaizdu, jog yra įtraukta ir sveikatos apsauga. Na, o dabar e, panašu, kad e, jūs kalbate apie tai, kad e, mūsų toks teisės aktas kenk žmonių sveikatai, bet aš tam nepritariu. Matijo. Um, Ačiū. Nu, šešėlinis pranešėjas, kolega Galer, negalėjo atvykti šios dienos posėdį. Tačiau jis mane informavo, kad sutinka su rezultatu. Ypač mums buvo svarbu, uh, svarbus ryšys su komisijos pasiūlymais. Šešėlinis pranešėjas irgi buvo pasirengęs ieškoti kompromisų. Man tikrai labai gaila, kad uh, dabar šiame pranešime kalbama tik apie triukšmą. Visų kitų aspektų neliko. Uh, bet e, aš tikiuosi, kad ir dėl kitų dosie mes galėsime padiskutuoti taryboje. Dabar dėl to subalansuoto požiūrio. Čia norėčiau pritarti tam, ką ką tik pasakė kalbėjusi kolegė. Aš pateiksiu pavyzdį e, iš savo regiono. Liutiš e, regione buvo investuota apie 240 milijonų siekiant apsaugoti žmonės nuo oro uosto keliamo triukšmo. Ir man atrodo, kad tai tikrai puikus pavyzdys, kaip galima suderinti e, sveikatos apsaugą su aplinkos apsauga. Kalbant apie e, šį dosiją, dar norėčiau pridurti štai, ką man atrodo, kad daugelį ES regionų šis pasiūlymas gali būti interpretuojamas neva e, triukšmas ateityje bus toleruojamas ir mes turėtumėm pabrėžti, kad tikrai uh, E, netikėme prioriteto e, ekonomikai, o ne žmonių sveikatai. Tikrai taip nėra. Tai nėra, taip nėra dabar ir taip nebus ateityje. Mes e, kuo puikiausiai žinome, kad triukšmas šalia oro uostų tikrai yra didžiulė problema. Ir buvo daug dirbama ir su mokslininkais, ir su piliečiais. Ir manau, kad darbas bus tęsiamas ir ateityje. Tai tą norėjau pasakyti. Ir taip pat norėjau paminėti pavyzdį iš savo regiono, kad tikrai šioje srityje dedama daug pastangų. Okay. Gerai, o dabar komisija. Yes, thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, kaip jūs sakėte, ponas Taifi tikrai didelį darbą atliko ir daugelis e, dalykų, kuriuos jūs paminėjote, tai tikrai mes turėjome kai ko atsisakyti, pasiduoti, e, kaip pavyzdžiui, peržiūro tikrinimo teisė, deleguotojų teisės aktai, tai mes nepasiekime tiek, kiek tikėjomės, bet vis dėlto manome, kad naujosios taisyklės šiame reglamente mm, suderins įvairias sprendimo procedūros mm, etapus ir pasinaudos geriausiamis praktikomis, kurios buvo parengtas pagal dabartinę direktyvą, jau turimą direktyvą. Geriausios praktikos, ypač kalbant apie įrodymų rinkimą, apie e, sprendimų prieimimą, apie triukšmą, e, remiantis moksliniais ir palyginamais duomenimis ir taip pat geriausios praktikos dėl visų suinteresuotų šalių konsultacijų. Taigi manome, kad šis procesas, šis reglamentas tikrai mm, pagerins dabar turimą direktyvą ir paties žmonėms priimti sprendimus vietoje e, dėl galimų ribojimų susijusių su triukšmu bet sprendimai, kurie yra priimti kaip taupus sprendimai ir siekiant sumažinti, sušvelninti triukšmo poveikį ir siekti sveikatos tikslų, taip pat kitų stiklų, tikslų, dėl kurių apsisprendžiama vietoje. Taigi tai yra suderintas, suvienodintas procesas ir tai atspindi suinteresuotų šalių interesus, tačiau sprendimai priimami vietoje. Taigi, kaip manome, tai tikrai yra patobulinimas ir prašytume šį komitetą ir visą parlamentą pritarti šitam sprendimui. Ačiū pirmininkė. Ačiū. E, trečia balandžio e, penktą valandą yra terminas, kiek kada galim pasiūlyti pakeitimus, bus balsuojama komitete e, balandžio dešimtąją dieną. Dėkoju, kitas yra teminės kelius tyrimo apie biologų poveikį įvarių ryšių transportui ir ponas Morali, Morali, ponė Morali pateiks pirminę versiją. Taigi, ponė Morali, dabar žodis jums. Okay. Thank you. Good morning to everyone. Labadiena visiems, ačiū, kad sudėkite galimybę man pristatyti preliminarius šito tyrimo rezultatus kuriuos mes pateikėme komitetui dėl biodegalų poveikio įvairių šių transportui. Mes 13 metais atlikome šį tyrimą. Taigi tyrimas yra visatmantis, jis mm, atsižvelgia į įvairius pirmos antros kartos biodegalus ir tai paliečia visus aspektus susijusius su biodegalais, kalbant apie, e, e, apie poveikį klimatui, tiekimą, poveikį e, žemės ūkiui ir tai, kaip įvairius biodegalai e, e, atitinka verklius, transporto priemonės ir kaip apskritai jie veikia kaip klimato ir aplinkos saugos aspektus. E, tai bus labai trumpas pristatymas ir aš daugiausiai dėmesio skirsiu tik keliems aspektams, kuriuos atspinti tyrimas, mano svarbiausias, svarbiausias bet m, mm, aiškiai ir paprasta žinia, tai ką mes norim pasakyti jums šį rytą. Taigi visų pirma, tiekimas saugumas tai yra vienas iš ramščių Europos politikoje dėl biodegalų. Aišku, biodegalai prisideda prie šatinių diversifikavimo ir suteikia galimybės pakeisti gasoliną ir dizelinį kūrą. 2011 metais apie 5,1 procentų visų e, degalų buvo pakeisti biodegalais, tačiau reikia atsižvelgti, kad dalis buvo importuojama kaip biodizelis, kadangi biodizelio poreikis Europoje yra daug didesnis negu pagaminimo galimybės, tik mes importuojame dalį biodegalų, biodizelio e, vis dėlto ir taip pat e, e, naudojame, importuojame žaliavas gaminti biodizelį. Pagal 2020 biodegalai padės sutaupyti 10 milijardų litrų gasolino ir 20 milijardų litrų dizelinio kūro. Dėl poveikio aplinkai Tai aišku, tai yra e, svarbus politikos ramstis. Žinoma, biodegalai gali turėti teigiamą ekonominį poveikį, e, kalbant apie įdarbinimą ir e, vietos teigmenių, kaimo vietovėse, poveikį žemės ūkiui, taip pat žinome poveikį pramonė ir perdirbimo įmonėms Europoje, kurios gamina biodegalus. Tačiau E, į ką reikia atsižvelgti, yra tai, kad priešingas poveikis tai yra padidinamas, padidinami mokesčiai, subsidijos arba yra aukštesnės kuro kainos, degalų kainos. Ir šiuo atveju tyrimas atsižvelgia ir šį poveikį ir teigia, kad bendras poveikis yra maždaug neutralus. Tačiau tai yra normalu vėlioms politikos rušims ir jeigu, pavyzdžiui, yra pašalutiniai poveikiai, kaip mokesčių padidėjimas, e, tai atsiliepia tikrai įdarbinimo politikai ir tai tikrai nieko naujo. Ir pozityvus poveikis gali būti sumažintas mokesčių padidinimu. Taigi kaštai, kiek kainuoja apskritai ir kiek kainuoja e, subsidijos. Taigi biodegalai yra subsidijuojami Europos Sąjungoje ir šito subsidijavimo e, kainos išlaidos yra apskaičiuotos ir 2011 metais 14, maždaug 7, nuo 4 iki nuo 7 iki 8,4 milijardo eurų tai yra 14-17 eurų asmenių. Tai yra papildomos išlaidos dėl aiškštesnių gamybos kainų, biodegalai yra, pagaminimas yra brangesnis negu iškasnio kūro gaminimas ir pagaminimo kainos yra 67 procentai, sudaro 67 procentus aukštesnės biodegalų kainos, lyginant su iškastiniu kūru ir e, tai yra dėl e, administravimo, dėl e, suvienotimo, sulėjimo e, kainų, bet didžiausia kainos dalis yra gaminimo išlaidos. Ir jeigu bus mažintos gamybos išlaidos, tai bus sumažinta ir biodegalų kainas ir tai priliks įprasnio kūro kainoms. Dabar poveikis žemės ūkiui. Žinoma, visų pirma, mes kalbam apie biodizelį ir, žinoma, biodizelis e, leido padidinti augalinio e, alyvos poreikį Europos Sąjungoje. Maždaug pusė poreikio yra importuojamo, mes importuojame daugiausia e, palmių aliejų ir tai tikrai turi didžiulį poveikį, ypač kalbant apie CO2 misijas, nes palmių aliejus, apie tai aš kalbėsiu ir vėliau, bet šis aliejus yra labai dažnai auginamas Malaisijoje, Indonezijoje, durpėse ir e, auginimas durpinuose tikrai yra e, didelis ir didelis poveikis dėl CO2 dėl tokio auginimo būdo. Ir e, iš tikrųjų mes naudojam tik tai nedidelę dalį palmių aliejus, gaminant biodegalus. Didžioji dalis yra naudojama pakeisti kitus aliejus, kitus alyvos ručius, kaip pavyzdžiui, rapsų aliejų ir kitus. Tik čia yra poveikis netiesioginis. Toliau, etanolis tai sunku matyti poveikį, nes Europoje poreikis padidėjo, nes grūdų e, rinka yra daug didesnė negu etanolio rinka Europos Sąjungoje ir taip pat daug didesnė rinka negu e, augalinėlėjaus rinka. Vertinant poveikį, etanolio kaštų poveikį e, e grūdų kainams ir Čia tikrai sunku ir atsakymai labai skiriasi. Ne, būtent dėl šios priežasties, nes etanolio rinka Europoje yra labai nedidelė. Yes, and so the market... Taigi rinka yra nedidelė, kadangi mes Europoje maž, naudojame mažiau etanolio negu biodegalų, taigi poveikis nežymus. Bet vėlgi tai aiškiai parodo, kaip paveiktos kainos buvo praeityje. Čia šitoje lentelėje matome, kaip mm, prie rapsalėjaus, palmalėjaus kainos, e, kaip jos kitam iki 2011 metų ir jo dalinyje, tai yra alyvos šaliva, manome iš šito grafiko, kad e, nuo 80 iki 5 metų čia e, mėlyna linija, tai kainos nebuvo visiškai susijusios, nebuvo e, susijusios su naftos žalvos kaina. Ir kainas taip pat krito laiku bėgant nuo 80 metų iki 2005 metų. 2005 metais, tai šiais metais, kaip pasirodė biodegalai, matome, kad tendencija yra visiškai atvirkščia ir dabar kainos didėja Mm, ypač maisto produktų kainos didėja ir tai yra labai glaučiai susijusios su naftos žaliavos kaina. Taigi yra sąryšis galiausiai po to, kai e, į rinką pateko biodegalai ir tai susijęs su žalivinės naftos kaina. Vėl čia ir matome etanolį e, kukurūzų e, kainą, rūkių kainą ir matome, kad kainos auga taigi priešingai negu mažėjimo tendencija, kurią stebėjome iki 2005 metų. Thank you. So about greenhouse gas. Taigi šitame efektą sukeliančias dujas čia vėlgi diskutuojamas klausimas, ypač per pastarosius 2-3 metus dėl šito netiesioginio poveikio, tai vadinamo ILUK ir biodegalai gali padėti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir matome, kad sumažėjimai išmetimis per visą e, gyvenimo ciklą ir per gamybą ir per naudojimą mes paskaičiavome, kad 2011 metais 24 keturios tonas CO2 buvo sutaupytos ne vien tik iš biodizelio, bet, bet ir iš etanolio, nes biodizelio vartojame daugiau negu etanolio Europoje. Bet jeigu šitas skaičiavimus trauksim emisijas dėl e, ILUK, tai kalbant apie biodegalus, nėra šilame efektą sukeliančių dujų sutaupimo. Aišku, yra didelis potencialas, bet aš paaiškinsiu tai kitose skaidžiuose, ką mes turim daryti kad e, tiesiog geresnė būtų biodegalų poveikis. Dabar čia parodų skaičių, apie kurį kalbėjau. Taigi šviesiai mėlyni mė, e, grafikai ir rodo, kiek yra e, biodegalų, o iš kitoje pusėje yra, matome, e, įvairius maistinių grūdų panaudojimo lygius ir čia parodome, kiek ir galima sutaupyti pakeitus iškastinį kūrą. Čia galima matyti, kad ypač kalbant apie e, cukrašventrės ir e, e, cukrinis sunkelius, tai tikrai yra daug sutaupama dujų išmetimo, gal šiek tiek sumažiau yra sutaupama šių dujų deginimo atveju, tai yra antrosios kartos biodegalai, tai yra tie, kurie leidžia daugiau sutaupyti šitame efekte sukeliančių dujų išmetimų. Ir e, jeigu trauksim iLook, tai matome, kad visos emisijos yra sumažintos, bet ypač kalbant apie degalus, jos ir didėjančios ir grafikas yra neigiamas. E, anksčiau minėjau, kad yra potencialas e, iš EDIS sumažinimui. Ką galim padaryti? Galime sum, mažinti išmetimus kvavimo cikle, jeigu naudosime biodengalus šydymui e, arba naudosime elektrą. Nes jeigu yra gaminami biodegalai iš kviečių, iš kukurūzų ar kitų grūdų, tai visuomet yra šalutiniai produktai procese ir juos galim panaudoti, e, juos galim tiesiog sudeginti ir panaudoti pagamintą šilumą. Tačiau šiuo atveju reikia žinoti, kad kadangi bio produ, šaltiniai produktai yra panaudojami kitiems būdams, pavyzdžiui, kaip gyvulių pašarai, tai reikia atsižvelgti vėlgi į, tai, į tą naudą, nes sumažėjo pašarų poreikis ir čia galim panaudoti šaltinius produktus. Taip pat minėjau dėl e, poveikio, durpių poveikio ir dėl šią sumažinimą galima tai pasiekti, jeigu palmių plantacijos nebus durpynuose arba jeigu galime užkirsti kelią durpynų e, išdžiūvimui, naudojant, denutuojant jų, jų e, palmių plantacijoms. Iluk taip pat gali sumažinti, jeigu e, biodegalai auginami apleistose žemėse, e, jeigu yra padidinamas derlingumas, e, tai tikrai tai gali sumažinti iluk išmetimus. CO2 taupimo kaštai. Na, jeigu reikia, manysime, kad šed ir CO2 sumažinimas transporto sektoriui yra brangus, kaštai tikrai yra dideli, jeigu palyginsim su kitais metodais, bet šiuo atveju labai svarbu ir transporto sektoriui, remintis duomenimis dėl šed išmetimo, mes paskaičiavime ir remintis biodegalų gaminimo kainomis mes apie apskaičiavome CO2 e, mažinimus ir jeigu pasižiūrėsime, kokie yra pokyčiai įvedus biodegalus, tai kaštai iš tikrųjų yra labai didelė, didelė kaina didelė. O dabar norėčiau perėti prie antros kartos biodegalų. Aš manau, reikėtų žinoti, kokia yra padėtis, kalbant apie antros ir kartos biodegalus. Tai aišku, jie daug gali padėti sumažinti e, šią edą e, išmetimo mažinimą, tačiau reikia atsižvelgti į visus aplinkos saugos ir ūkio poveikius, e, čia, kad būtų galima įvertinti realų poveikį. Pavyzdžiui, mes remiamės ir ateitie remsimės miškinkystės produktais gaminami energiją ES. Tačiau reikia žinoti, kad anglės neutralumas, naudojant miškinkystės bioenergiją, nėra aiškus, nėra tikras. Ir, m, mm, ypač jeigu ketiname e, pagrindinės medienos dalis e, gaminti biodegalams. Tačiau yra ir kitų būdų, jeigu, pavyzdžiui, galima naudoti šalutinius produktus, bet tuomet tai tik nesumažinta anglės e, neutralumą. Ir dažniausiai poveikis yra laikomas nuliu, bet nėra tiesa, poveikis yra nedidelis, bet negalima jo visiškai nepaisyti. Ir e, atliekų e, paskirstimo e, klausimas, tai yra labai svarbus antrosios kartos biodegalams, bet nukreipti šitas atlikas, tai čia e, tikrai labai svarbu, jeigu norim atlikti e, antrosios kartos e, biodegalų analizę, tai reikėtų žinoti, kokia yra ta linija, kaip yra panaudojamos medžiagos, kurias ketinamos naudoti, reikia žinoti apie pašalinimo poveikį ir jeigu, pavyzdžiui, šiaudai yra paliekami dirboje ir koks bus poveikis, jeigu pašalintim šiaudus iš tai dirbos, apie tai reikia apskaičiuoti, nes dirba, dirboje uh, gali būti mineralų atsargos sumažintos, tai turės poveikį ir toliau perkelimo poveikis daugiausia biotekalų jau yra naudojami ir jeigu mes nukreipim juos nuo dabartinio naudojimo, tai kokie biodegalai darys poveikį ir apskaičiuojant visus tris poveikio e, efektus kartu, tai antrosios kartos biodegalai tikrai leidžia sumažinti šad išmetimus ir biometanas, kuris e, panaudojimas e, leidžia sumažinti šią išmetimą, nes išvengia kai kurios technologinius aspektus, pavyzdžiui, e, sumažinant metano išmetimus iš biologinės grandinės. Bet kaip ten bebūtų, tai tikrai labai daug žadantis e, žadančios medžiagos gamina biodegalus, bet kai kuriais atvejais jos išlieka labai brangios. Taigi, antrasis kartos biodegalų gamyboje pažanga yra e, lėtesnė negu manėme ir tai yra dėl aukštų kainų. Technologijos veikia, bet reikia rasti būdų sumažinti kainas. Taigi reikia rasti būdų, kaip rasti pigius biodegalus ir su, tiesiog paspartinti procesus. Pagal mūsų skaičiavimus iš tapnės energijos agentūros antrasis kartos bėdėgalų kaštos priliks pirmos kartos bėdėgalų kaštams 2026 metais, 50 metais priklausomai nuo naftos kainų. Daug tikimasi trečiosios kartos biodegalams, pavyzdžiui, e, e, iš dumblių, bet dabar kol kas dar negalime to daryti, nes dar vyksta tyrimai. Ir svarbiausia yra tai, kad visi ekonominiai nu, bendradarbiavimai E, subjektai prašo aiškios politikos, e, kad būtų galima tikrai vystyti antros e, kartos biodegalus. O dabar išvados. Taigi, pastebėjome, kad biotikalai yra vienas iš keletą būdų sumažinti CO2 išmetimus transporto srityje, srityje, tai tikrai sunkiai užduotis. Biotikalai viena iš keletą galimybių, bet tai yra, jie yra brangus, reikia taip žinoti ir tai yra brangus būdas mažinti CO2 išmetimus palyginus su kitais naudojimo būdais. Tai reiškia, kad daugelį atveju yra daug pigiau ir lengviau taupyti mm, CO2 išmetimus, mažinti ir e, naudojant pašarus ir gaminti e, šilumą ir e, elektrą. Toliau visas diskusijos per pastrosius metus dėl aplinkos saugos, naudojant pirmos kartos biodegalus, rodo, kad yra didelis poreikis paspartinti perėjimą prie pažangesnių biodegalų ir būtent tai siūlo Europos komisija, bet aišku, reikia dar ir daugiau dėlikti tyrimų šioje srityje, kaip aiškinau anksčiau, nes reikia atsižvelgti į visus poveikius, visą poveikį, kokį daro antrosios kartos biodegalai, bet tikrai reikia paspartinti šitą perėjimą. Atsižvelginti tai, kaip sakiau, kad vistos vis, e, poveikis ūkiai, kad bus atsižvelgta į konkurenciją, į kitus visus vartotojus ir galiausiai ekonominis tinkamumas tam tos skirtos biodegalų, kaip sakiau anksčiau, reikalauja, kad mes rastume, turėtume prieigą prie pigių e, maisto produktų ir čia tikrai reikėtų pas, paspartinti technologijų vystimą. Iš tikrųjų yra kelios dabar vykdomas programos Europoje. Čia aš pateikiu pavyzdį, kelius pavyzdžius. Didžiausias programas tai yra NER 300, programa, kurią finansuoja tyrimus um, bioenergetikos srityje, taip pat uh, Horizon 2020 programa ir kitos Taigi mes tikrai einam e, šią kryptimį ir tikimės, kad bus skačių ir sparčių pereinama prie pažangesnių biodegalų. Ir taip pat Integrated Roadmap yra dabar rengiamas ir ten mes trauksime šitą programą visus antros ir trečios e, kartos biodegalų aspektus. Aš dėkoju už dėmesį ir mes e, tikimės gauti iš jūsų, iš komiteto pastabas dėl šito tyrimo, kad mes galėtume įtinkamai užbaigti. Taigi dar tai yra dokumento projektas, kadangi mes laukime e, iš jūsų informacijos ir pastabų. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. ponas Groš, pana Maestrat, pana Lichtenberger, jeigu dar kas nors nori kalbėti, parodykite mums kortelę. Ponas Groš. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti už e, šios, e, šių tyrimų pristatymą. Turiu aiškiai pasakyti, kad ko gero reikia laiko, kad galėčiau suvirškinti visą patiktą informaciją. Aš manau, kad e, mes jau prieš keletą savaičių kalbėjome apie portų santų. Tai yra trečios kartos biokūra. E, šis kūras gaminamas iš mikrodumblių. Ir noriu pasakyti, kad mano akimis žiūrint, šis projektas ateityje tikrai nusipelno daug dėmesio, nes uh, jau dabar gauti pirmieji tyrimų rezultatai. Pagalvokime apie štai, ką gaminant energiją iš dumblių kultūrų e, neišskiriama CO2 ir galų gale yra gaunamas e, toks produktas, kuris šimtų procentų yra natūralus ir turi tokias pačias e, teigiamas savybės kaip ir žaliavinė nafta. E, Taigi, man atrodo, kad tokie tyrimai e, duoda atsakymus ir išsklaido e, visas abejonės dėl biokūro. Yra e, naudojamas gamtos, natūraliais ištekliais, gamta yra neteršiama, ir be to e, toks biokūras labai veiksmingas, tai aš norėčiau šito pasitirauti. Savo pasisakymo pabaigoje jūs trumpai paminėjote trečiosios kartos biokūrą. Ką jūs manote asmeniškai apie trečios kartos biokūro uh, e, plėtojimąsi? Kaip manote, galbūt tas uh, trečios kartos biokūras galėtų būti naudojamas įvairiose sritise? Uh, tai turės poveikio ir jūrai. Tai yra gera alternatyva geoterminiai energijai. Ir man atrodo, kad tikrai tai yra tas rytis, kuri, į kurią turėtumėm gilintis ir ateityje, turėjau menį trečios kartos biokūrą. Pane Maisner, Ačiū. Aš tikrai norėčiau padėkoti už šią studiją. Su didžiuliu susidomėjimu klausiausi jūsų pasisakymo, bet kaip ir ponas e, Groš, ir aš norėčiau paminėti trečios kartos biokūrą ir dumblius. Mes e, e, tikrai stengiame sumažinti CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas įvairiose srityse, ne vien tik tais transporte. Uh, Na ir tikrai biokuras pats savaime nėra tvarus ir e, palankus aplinkai, reikia atsižvelgti ir į konkurencingumą, e, reikia auginti ir, ir norint gaminti tokį biokūrą, reikia e, auginti ir atitinkamas kultūras. Aš prieš porą metų kalbėjau su Airbus atstovais Ir e, tos įmonės atstovai sakė, kad ateityje Airbus lėktuvai galės skraidyti naudodami biokūrą. Pavyzdžiui, pagaminta iš dumblių. Ir galbūt kils, galbūt e, reikėtų atsakyti iš tai, kokį klausimą, kaip manote, kiek laiko užtruks viskas, kol tikrai praktikoje bus pradėta taip intensyviai naudoti biokūras, biodegalai? Taip pat noriu pasiteirauti, ar e, galbūt jau yra padarytos išvados, kokį poveikį turės šios studijos, šis tyrimas ES politikai. Pane Leichtenberger, ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti uh, už šią prezentaciją. Tikrai e, labai svarbios informacijos išgirdome apie tai, kur transporto srityje galima būtų sumažinti CO2 emisijas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Ir man atrodo, kad rezultatai tikrai mūsų sukrėtė. Paaiškėjo, kad e, tikrai labai daug, kad turime importuoti E, ir panašu, kad pažangos siekiame atogražinių miškų sąskaitą. Būtent jų sąskaita yra pradedamos naudoti naujos technologijos ir man atrodo taip negali viskas tęstis toliau. Toliau, um, iš tikrųjų, tas atogražų miškų nikimas yra didžiulė problema. Aš prieš keletą metų dalyvavau renginyje, kur buvo kalbama apie biokūrą. Uh, ir Petrobras atstovas iš Brazilijos, tai yra Brazilijos gamintojų asociacijos atstovas, jis man aiškiai pasakė, kad e, jiems kelia daug problemų biokūro gamyba. Kai yra naikinami to gražu miškai, e, jis pasisiūlė, kad e, Brazilija galėtų daugiau gaminti biokūro. Ir iš tikrųjų panašu, kad pažangos siekiame to gražinių miškų sąskaitą, tai yra didžiulė problema, kaip tam būtų galima užkirsti kelią. Reikia rasti tinkamą strategiją, e, kad e, būtų e, išsaugoti to gražų miškai. Ir aš noriu pasiteirauti, gal vyksta kokios diskusijos dėl importo kriterijų. Uh, ar dėl panašių dalykų, nes tikrai, man atrodo, kad ši tendencija kelia didžiulį susirūpinimą. Toliau mano antroji pastaba. Norėčiau pasiteirauti, e, kokia dalis šiuo metu tenka e, antros kartos biokūrui. Jūs sakėte, 50 procentų e, yra importuojami ir didžioji dalis yra gaminama iš dumblių. Ir man atrodo, kad tai kelia problemų. Tikliau, didžioji dalis yra gaminama iš palmių aliejaus, tai kelia problemų. Tai susiję ne tik su rinkos kaina, na, antros, trečios kartos biokūras tikrai yra labai brangus. Ir aišku, čia dar um, tenka svarbus vaidmuo tradiciniam iškastiniam kūrui. Uh, ko gero e, problemų kyla dėl rinkos kainų. Mažėja atogražiniai miškai ir atitinkamai biomasės kiekis, tai dėl to kyla ir problemų dėl rinkos kainos. Ir aš noriu pasiteirauti, kokia šiuo metu dalis tenka tam antrosios kartos biokūrui, kuris yra veiksmingesnis. Ir kaip Jūs manote, ar Jūs nepernelik optimistiškus duomenis e, pateikėte apie perspektyvą 2050 metams? Taip pat, ar buvo paskaičiuoti ir išorės kaštai, gaminant antros kartos biokūrą? Mane dar domintų ir geografinis pasiskirstimas. Kiek tokio kūro gaminama Europoje, E, pavyzdžiui, naudojant e, tuos plotus, kurie anksčiau buvo naudojami žemės ūkija. Manau, kad e, tokia informacija būtų naudinga, norint geriau suprasti biokuro gamybą. Ir kiek yra gaminama kitose pasaulio regionuose. Tai būtų svarbu žinoti, kalbant ir apie būsimą subsidijų mechanizmą. Manau, kad jį irgi reikėtų persvarsyti iš naujo. Pane Bilbao, prašom. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad daugelis klausimų, kurie buvo aktualūs ir man jau buvo pateikti, ypač apie žaliavinės kultūras, nenorėčiau kartoti viso to, kas jau buvo pasakyta. Tiesiog pridursiu štai ką. Kokie yra jūsų tolimesni planai? Dabar baigėsi šie tyrimai, studija ir galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kokį poveikį šie tyrimai galėtų e, e, turėti įvairioms ES valstybėms narėms. Jūs taip pat išsakėte vieną labai svarbę ir įdomią mintį. Sakėte, kad ekonomikos subjektams reikia stabilios politikos. Uh, E, tam, kad galėtų toliau e, e, plėtoti antros kartos biokūrą, bet aš manau, kad tai svarbu, kalbant ir apie trečios kartos biokūrą bei transporto sektorių. Taigi ši studija, kokį poveikį ji turės atskirose valstybėse narėse ir valstybės, valstybių narių teisės aktams? Jūs taip pat minėjote ir dar vieną faktą. Sakėte, kad reikia atlikti daugiau mokslinių tyrimų. Be abejo, siekant e, plėtros, pažangos, reikia atlikti tyrimus, pavyzdžiui, naudotis e, programa Horizon. Bet e, iš jūsų turimos informacijos, kokie turėtų būti tie tyrimai? Ar valstybės narės turėtų kiekviena atskirai vykdyti savo tyrimus, atsižvelgdamos į savo programas? Uh, Ar vis dėlto reikėtų atlikti tyrimus europinių lygmenių, norint sukurti ir harmonizuoti ES politiką, tam, kad būtų galima geriau išspręsti visas jūsų paminėtas problemas, pavyzdžiui, poveikia užimtumui, žemės ūkiui ir CO2 emisijoms. Kaip Jūs manote, ką reikėtų daryti toliau? dabar susidurėme su e, problema, e, jog yra atliekama daug įvairių tyrimų, tačiau valstybės narės laikosi skirtingos politikos ir ES lygmenio atsiranda tam tikra asimetrija, bent jau mano nuomonė. Ir e, tai reiškia, kad mes nebusime tarptautinis pavyzdys dėl trečios kartos biokūro plėtojimo. Uh, naudojimo skatinimo. Baigdama pasakysiu dar štai ką. Ką turėtų daryti valstybės narės ir kokį poveikį turės skirtingi ES valstybių narių e, teisės aktai šioje srityje? Yes, Ponas Benjonas, ačiū, viskas labai įdomu. Vienas dalykas nepaneigiamas yra tas, kad e, tam tikros kultūros kultūros augimas ar biomasės auginimas yra brangus. Kaip biomasės augintojas aš pats žinau, kad negali užauginti biomasės pigiau negu už 780 eurų už toną. Manau, kad e, skistieji degalai ypač sudėtingas rytis, kur rasti būtų galima e, tvarų sprendimą. Ką bedarytum, pavyzdžiui, prieš dešimt metų mums nereik, mes sakydom, kad nereikia skysto kūro naudoti e, šildyti pastatams, o naudoti kitur juos tik tai, nes sunku rasti tvarų sprendimą. Tačiau keletas dalykų, kuriuos jūs pasakėte, man atrodė, kad e, bioetanolio, kviečių bioetanolio kaina, jūs sakėte, yra labai aukšta. Aš pats atlikau tam tikrus tyrimus Junktinėje karalystėje ir mes nustatėme, kad CO2 sutaupimo auginant, gaminant bioetanolį turėtų būti panaši. Viskas priklauso turbūt nuo metodikos. Pavyzdžiui, bioetanolio atveju gaunamas e, e, pašaras ir tuomet galima sutaupyti importuojant soją iš Brazilijos ar e, to gražų miškų. Jeigu skaičiuosime tuos veiksnius, tuomet e, CO2 sutaupimas e, iš kviečių yra didesnis ir rezultatas bendras yra geresnis. Taip pat mūsų moksliniai tyrimai bandra nustatyti taip pat azoto oksido emisijas, kas turi poveikio ir E, galtiniam derlingumui. Aišku, jeigu derlingumas didesnis, tuomet emisijų e, faktorius yra mažesnis. Tačiau mūsų tyrimai rodo, kad ne dėl, negu pagal blogiausią scenarijų e, yra blogesni negu ką mes matome iš azoto oksidų emisijų. Ir mes dabar rengiame strategijas, kaip tai sumažinti. Žinome, kad e, kelia azoto oksido emisijas ir galima panaudoti tam tikras švelnimo strategijas, kad būtų sumažintos e, tos emisijos. Ir tokiu būdu būtų galima sumažinti tam tikros kultūros e, CO2 pėtsaką. Taigi galima būtų smarkiai pagerinti visus skaičius. Aišku, mes negalime sumažinti labai smarkiai biomasės auginimo kainos. Aš bandžiau klausytis vertimo, kad suprasčiau, kas čia buvo pasakyta, tačiau atrodo, viskas atrodo labai techniška, tačiau aš tikiu tuo, ką sakai. Pana Savama, ačiū pirmininkė labai trumpai, tikiuosi į temą pasisakysiu. Pirmiausia, pasakysiu, jog tikiuosi, kad mes, mums pavyks užtikrinti, kad netraktuosime viso biokūro vienodai kaip netvaraus. Nes aš girdžiu gana optimistinių balsų priešingai nuo kai kurių čia išgirstų pasisakymų. Pavyzdžiui, vienas iš pasaulinių lyderių pažangaus biokūros rytyje mums sako, kad jie numato visišką palmių aliejaus gamybos sumažėjimą per ateinančius 10 metų iki 2025 metų. Tuo pat metu Kaje ir kitos bendrovės, e, kurios yra lyderiai pasaulyje e, technologijų prasme, e, trečiosios kartos biokūro prasme, tai yra gana žadantis rezultatai. Manau, atrodo, kad reikia žvelgti į bendrą CO2 mažinimą. Ir e, matyti pasaulinį paskutinių technologijų taikymo vaizdą. Tos technologijos plėtojas labai greitai, jos ateina. Tiesiog tai užtruks 50, maksimum 15 metų ir turėsime visiškai kitokį pasaulį. E, ir tiems gamintojams reikia tiesiog e, stabilių numanomų nuspėjimų teisės aktų, kas, būtų, kas užtikrintų paskatas, kad būtų taikoma paskutinio žodžio technologija. Na, o dėl kitų dalykų tai norėčiau paminėti miškų panaudojimą. Žinau, kad neišspręsime, nepatenkinsime visų ES poreikių energetikos srityje su Suomijos ar Švedijos miškais, tačiau mano šalyje, kurią geriausiai pažįstu, mes 70 procentų metinio už, užauginto miško panaudojame, o 20 procentų yra prarandama, išvaistama. Ir jeigu pasiektume tai, apie ką kalbama koridoriuose, tai yra e, biomasės tvarumo kriterijus, jeigu taikysime skirtingai ir kalbėsime apie įvairų miško panaudojimą, kad daugiau neišvaistytume Reikia viską racionaliai panaudoti, atsižvelgiant į e, aplinkosauginį tvarumą ir čia taip pat galima daug panaudoti technologijos, yra technologijų ir miškos, miš, miškininkystės srityje. Ačiū, pone Morelį, prašom atsakyti jums užduotus klausimus. Ačiū už daug klausimų. Tai reiškia, kad jūs domina mūsų tyrimas, kurį parengėme. Pirmiausia, atsakysiu dėl dumblių. Yra daug lūkesčių susijusių su dumblių kūru ir degalais. Dėl įvairių priežasčių jie nekonkuruoja su žemės ūkio naudmenimis, o e, produktivumas yra didelis, kadangi rinkoje to dar nėra, tačiau gamintojai, kai kurie gamintojai teikia skaičius, e, kurie sako, iš hektaro biokūro palyginti galima palyginti 45 tūkstančius tonų. E, taip pat galima e, gaminti baltymus ir angliavandenius iš dumblių. Yra daug kitų produktų, kurias galima panaudoti pašarams, maistui ir taip toliau. Taigi dumbliai yra ne tik e, daugelio e, biokūro rušių ateitis, bet ir kitose rinkose jie yra svarbus. Žinau daug tyrimų projektų, kurie yra pasistumėję į priekį kai kuriuose srityse daugiau, kitur mažiau. <clears throat> Toli gražu dar neįmanoma kol kas e, komercinių mastų panaudoti dumblių, tačiau kai kurie projektai gana, pažengia gana toli. Yra dar yra problemų, kurias reikia išspręsti. Pavyzdžiui, e, dumblių gamyba įmanoma atvirame baseine, kas yra pigu. Problema yra ta, kad dumbliai gali nukentėti nuo išorės poveikio e, jų grinumui E, yra grėsmių. Tačiau taip yra daug pigiau negu uždarose fotobioreaktoriuose, kur e, dumblius galima apsaugoti nuo išorės poveikio, bakterijų ir kitų dalykų poveikių. <clears throat> ir e, produktyvumas bus didesnis, tačiau fotobioreaktoriai yra labai brangus. Taigi reikia daugiau tyrimų ir šioje srityje, kaip rasti būdą pigiau auginti dumblius be jokių grėsmių. Tai yra viena iš problemų. Kitas dumblių nuopelnas, kaip čia buvo minėta, yra tai, kad tai yra gera galimybė panaudoti aviacinį, aviacijos srityje nes e, lėktuvuose negalima visus e, biokurus naudoti priklausomai nuo jų savybių. Galima panaudoti tą biokurą, kuris pagaminamas iš dumblių. Taigi aviacijos rytyje, ko gero, dumblių kuras bus e, galimas naudoti. Tai yra pozityvu. Kaip sakiau, sunku pasakyti, kada galima tikėtis, kad dumblių kuras bus prieinamas komercinė prasme. Pavyzdžiui, Dėl antros kartos e, biokūro mes anksčiau buvome per didelį optimistai, ko gero. Ir galbūt čia atsakysiu ir į kitą klausimą. Dabar antrojo, antrosios kartos biokūro dalis yra gana mažiau, maža, yra, yra mažesnė negu vienas procentas. O komisijos e, pasiūlymai siekia padidinti šią dalį, numatant 2,5 procento dalį transporto sektorėje kūro pagaminto iš antrosios kartos biokūro. Vargu ar galime tikėtis didesnės antrosios kartos biokūro dalies, nebent būtų labai didelės paskatos numatytos, nes gamybos kainos yra labai didelės. Technologija veikia, nes termocheminė technologija, bio uh, rafinerijų koncepcija veikia. Taigi koncepcijos veikia. Galima pagaminti ne tik biokūrą, bet ir kitus chemijos e, produktus, kuriuos galima panaudoti kitose sektoriuose. Tačiau pašarai yra vis dar labai brangus. Jeigu nori gaminti kūrą iš šiaudų, tai aišku, šiaudai yra pigus. Tai yra atliekos iš esmės. Problema yra ta, kad reikia juos surinkti, pervežti į gamybos įmonę, kuri yra gana toli paprastai nuo laukų ir tuomet e, šiaudų kaina pasidaro nuo 60 iki 80 eurų už toną. Pavyzdžiui, Brazilijoje, kur statomos e, gamyklos arti laukų, transportavimo kainos yra daug mažesnės. Ir tokios gamyklos yra daug e, efektyvesnės, nes žalivas galima panaudoti su mažomis sąnaudomis gaminti elektrą. Todėl cukranendrių etanolis yra vienas e, pigiausių ir labiausiai išplėtota jo gamyba, netgi ir tuo atveju Brazilijos vyriausybė subsidijuoja cukranendrių e, etanolio gamybą, nes netgi turint ir veiksmingą, efektyvų e, procesą, cukranendrių kuras kainuoja daugiau negu dizelinis. Taigi, antros kartos biokūro dalis yra maža, tokia, tokia yra situacija ir ko galima tikėtis ateityje. Tačiau antra, turint e, dabartinę diskusijų kryptį, galima tikėtis, kad e, tas rytis plėtosis greičiau, nes e, visos politikos kryptis yra būtent šią linkme ir turint stabilią aplinką, gamintojai bus skatinami paspartinti šios procesus, tačiau, kaip sakiau, problemų dar yra. Pavyzdžiui, enzimų kaina yra labai didelė, o jie yra būtini suskaidyti celiuliozą, pagaminti cukrų ir, ir iš jo gaminti etanolį. Taigi reikia dirbti ir šią kryptimį. Dėl importo. Šiuo metu importuojame maždaug, nu, 12 metais importavome apie 20, 21-22 procentus biodizelio ir panašų kiekį ir etanolio žaliavos. Europos Sąjungoje nemažai biodizelio pagamino, dizelino pagaminame, tačiau taip pat importuojame nemažai palmių aliejaus, e, kurio, kurio, kurio pakeičiame rapso aliejų, kurį panaudojame, panaudojame biodizelinui. Taigi mes esame priklausomi nuo priekybos srautų. Antrosios kartos atveju, kadangi tai yra, na, jie pagristi e, atliekomis daugiausia, tai importuočia mažiau. Tačiau e, miškininkystės rytyje mes importuojame daug, daug granulių. Granulių iš Šiaurės Amerikos, pavyzdžiui, šilumos gamybai. Na, o kalbant e, apie tvarumą, tai E, granulas gaminamas iš miškinkysės atliekų ir yra rodiklių teigiančių, kad Šiaurės Amerikoje kai kuriuose jos dalise, pietvakarių jungtinėse valstijose, nemaža dalis granulių gaminama ir iš e, kamienų, medžių kamienų. Na, bet aišku, mes jau išeiname iš už už, už transporto sektoriaus ryties, kalbame apie šilumos gamybą ir elektrą. Dėl biomasės ir e, dalies at, e, tropikų miškuose. ES e, direktyvos aiškiai sako, kad negalime panaudoti biokūro, kuris pagamintas, panaudojant e, miškus, e, pirminius miškus, e, pelkės ir taip, e, durpynus ir taip toliau. Taigi, nors ir nenaudojame biokūro, naudojant, e, iškertant e, miškus, e, tačiau netiesioginis žemės ūkio paskirties keitimas turi, yra čia poveikis. Čia yra netiesioginis poveikis ir mes negalime jo pagal savo politiką į tai atsižvelgti. Nauja politika, kuri siūloma, e, atsižvelgia į šį aspektą ir mes bandome eiti į priekį tam, kad sumažiname, sumažintume pirmos kartos biokūro naudojimą, kad sumažintume netiesioginį poveikį e, pirminiams miškams ir e, šiaip aplinkai. Tačiau teorijoje, kai politika buvo pasiūlyta 2008 metais, tai buvo atsižvelgiama. Taigi mes norime užkirsti kelią atogražų miškų panaudojimui. Dėl nenaudojamas žemės. Yra tyrimų, kurie yra per daug optimistiški apie tokios žemės, kalbant apie tokios žemės panaudojimą, nes per, per nelik užaukšnamas tos nenaudomas žemės e, plotas. Pagal tarptinės žemės ūkio organizacijos statistiką, jos duomenys turbūt yra patikimiausi, mes jos naudojame, tačiau ta statistika, e, ta žemė, kuri naudojama ganykloms, nelaikoma e, pagal Tarptautinės žemės ūkio organizacijos statistiką yra nenaudojama žemė, bet tai iš tikrųjų tokia nėra. Jie neįtraukia į tai įtraukia žemę, kurį naudojame šienui. Jungtinės valstijose e, tai yra 80 procentų žemės ploto. Pagal e, FAO tai yra nenaudojama žemė. Taigi, ta dalis, kuri e, pagal FAO yra nenaudojama žemė, iš tikrųjų tokia nėra. Dalis yra apleista žemė, nenaudojama žemė. Tačiau ten derlingumas yra daug mažesnis. Taigi, gal nenaudojame žemės, tai turbūt statistika per daug optimistiška. Junktinės karalystės e, klausimas dėl sąnaudų dydžio. Tačiau Junktinė karalystė turi geresnius rezultatus, e, todėl ir <clears throat> skaičiai skiriasi. Mūsų skaičiai pagristi vidurkiais Europos Sąjungoje. Na, tikiuosi, kad atsakiau į daugumą klausimų. Aš norėjau pridurti, kad e, jūs minėjote mokslinių tyrimus, e, kad pagreitinime technologiją trečiai kartai reikia integruotų sprendimų apimti ne tik fundamentalius tyrimus, bet ir padėti technologiją plėtoti. Tai yra horizontas 2020 ir strateginių technologijų planą dalis, kur ieškome integruotų sprendimų, sujungiant e, fundamentalius tyrimus su demonstraciniais planais, kad greičiau būtų sprendimai pateikti į rinką. Mums reikia ne šiaip daugiau fundamentalių tyrimų, tačiau ir e, jų taikymo tyrimų ir demonstracijų. Siekit, kad tos technologijos būtų naudojamos rinkoje. Todėl pagal naują pasiūlymų teikimą mes skelbsime konkursus tam, kad būtų teikiami būtent sprendimai, technologiniai sprendimai. Ačiū. Atrodo, kad jūs gana įstringai reaguojate į šią temą. Džazin, reikia mums dirbti toliau, reikės kalbėti labai trumpai. Trumpai į mano klausimus neatsakyta. Kas pamatys šį tyrimą, ar taryba taip pat? Ir antras klausimas, kokį poveikį jis turės ES politikai? Ką jūs turite galvoje? Na, kaip kiekvienas tyrimas bus paskaltas viešai, kai jis bus užbaigtas. Jis yra kol kas nebaigtas. Kai jis bus paskelbtas ir taryba jį taip pat pamatys, aš manau. tik tai taryba turi paslapčių ES, o šiaip aš manau, kad mūsų šį tyrimą jie pamatys. Į šį tyrimą mes dar norime įtraukti ir komisijos generalinių direktoratų atsakymus. Taigi yra jų komentarų, kuriuos įtrauksime. Džezin, vienas dalykas yra, kurį sužinojame, kad E, jeigu laukia auginamas šienas, tai e, tas laukas klasifikuojamas kaip nenaudojama žemė. Bet e, čia yra JAF reikalas. Na, dabar noriu pereiti toliau prie kitų klausimų. Ačiū už šį pristatymą. Esu įstikinęs, kad naujos kadencijos komitetas lauks jūsų užbaigtos ataskaitos, užbaigto pranešimo. Toliau Europos e, geležinkelius eismo valdymo sistemos e, pristatymas. Mūsų koordinatoriai prašė, kad ši ataskaita būtų pateikta. Tikiuos, tikėjomės, kad atvyktų siks ponas Vink, tačiau ponas Vinkas negalėjo šiandien atvykti, todėl vietoj jo ponas Ronydį papasakos mums kodėl šis projektas e, plėtojamas e, lėčiau negu bet kada. Aš neužbėgsiu jam už akių, tačiau prašom jums žodis. Thank you, uh, Mr. Chair. Ačiū, panė pirmininkė. Gerbiami nariai, visų pirma, atsiprašau, kad Karl Vink negalėjo atvykti, tačiau aš manau, jis yra pasirengęs aptarti klausimą su jumis kitomis progomis. Manau, kad man didelė garbė turėti galimybę tarti keletą žodžių apie šitą pranešimą, apie e, Europos kelišinkelių eismų valdymo sistemą. Ir jūsų pasitikėjimas tikrai padėjo mums renkti naujas priemonės, siekiant sustiprinti šitą sistemą visoje Europoje ir tiesiog pasiekti brandą šio klausimu. Jūs padėjote mums dar dalyvauti su koordinatoriais ir taip pat e, tiesiog rasti naują koridorį 2020 strategijoje. Jūs padėjote mums formaliai e, numatyti Europos e, vystimo planą ir tai nurodo prioritetus kad ir paskelšinkelių sistemai reikia naujos tvarkos. Jis padėti mums formalizuoti e, geležinkelių sistemas koridorius ir kartu e, ir transporto e, koridorius ir padaryta didelė pažanga. Jūs padėjote mums ir toliau konsoliduoti ir skatinti augimą didinti Europos finansinę pagalbą, siekiant vystyti šitą priemonę ir galiausiai jūs e, kovojate kartu su mumis, siekiant, kad Europos e, geležinkelio transporto agentūrai gautų naujų kompetencijų siekiant, kad ši sistema būtų išplėsta visoje Europoje. Europos geležinkelio įstaigų valdymo sistema yra labai svarbi siekiant e, sėkmingai įgyvendinti Europos e, vieningos e, geležinkelių bėgių sistemos tvarką. Tai tikrai yra pagrindinė priemonė pasiekti suderinamumą, bet taip pat tai yra ir pagrindinis techninis elementas, kurį turime tam, kad toliau stiprintume ir didintume geleži, saugumą geležikelio tinkluose. Tas vaizdas, kurį mes nurodėme pranešime, yra pozityvus, pozityviausias elementas yra tai, kad mes pasiekėme taškais, kurio negrįžtama atgal įgyvendinant šitą sistemą. Tačiau ir Mes tokią situaciją apibūdiname ir mes tiekiame kartu su jumis įtraukti keletą instrumentų, keletą priemonių, siekiant įveikti problemas. Tai yra tai, kad yra tiesiog yra išblaškytas įgyvendinimas ir atsižvelgiant į pirmininko pastabą yra tokių kritinių kelių, kur sistema yra pavėluotai įgyvendinama. Tačiau, kalbant pozityviai, mes turim pripažinti, kad Europos keližinkelių eismo valdymo sistema dar netapo Europos standartų, bet jau ne vien tik Europos standartų, bet tapo pasaulinį standartų, siekiant sudarinamumą ir saugumą Europos sąjungoje. Mes turim 20 valstybių narių šiuo metu, kurios įgyvendina sistemą aktyviai taiko šitą sistemą ir už ES ribų yra 36 šalis visame pasaulyje, visose pasaulio dalyse, kurios taip pat e, dalyvauja šitą sistemą taikymę. Manau, kad tai puikiai primena, kokią reikšmę tai turi pramoniai, kadangi galiausiai tai yra Europos bendrovės, kurias įgyvendina Europoje ir už jos ribų. Priemonės, kurių buvo imtasi siekiant e, įveikti tokią, na, iš, išpaškytą tokią neaiškį situaciją gyvenant šitą sistemą, tai visų pirma, reikia pasinaudoti e, naujintomis galiomis, kurios jūs suteikėte koordinatoriui Karl Vink ir jo pareiga yra optimizuoti įgyvendinimą siekiant visų pirma siekti, e, išvengti e, sankaupų su e, vadinamu kamščiu, siekiant, kad sistema, kai bus įgyvendinta, ji būtų naudojama labai glaudžiai ir sklandžiai transporto koridoriuose, kurie bus numatyti. Antras dalykas, siekiant kuo geriausiai pasinaudoti šitą sistemą, mes turime ir naujas finansinės priemonės ir vėlgi tai yra aspektas kurį jūs labai skatinote ir padėjote, užtikrinti, kad kai tik Europos finansavimas yra prieinamas ir tiek regioninio plėtros fondas ar SERP, tai mūsų sistemos projektai yra remiami ir tai kalbam apie vien tik tai techninės specifikacijas ir prioritetus, kurias mes stengiamės E, kuris tengiamės imtis kaip pirmųjų svarbiausių dalykų. Ką mums reikia padaryti? Reikia žengti didelį žingsnį pirmin, kalbant apie techninės specifikacijas. Ir manau, tas vaizdas, kurį mes nurodome pranešime, darbinėme dokumente, yra susijęs su geografiniu gyvendinimu. Tačiau ir na, tam tikras skiautinys plupinys, kalbant apie techninės specifikacijas, kurias yra gyvendinamos. Ir aišku, nėra priežasčių, dėl ko reikėtų labiau skatinti sprendimus, jeigu galiausiai e, specifikacijos yra tokios skirtingos, kad mes prarandam pagrindinę vertę, tai yra suderinamumą aspektą. Tai čia mes dirbame kartu su Europos keliškelių transporto agentūra, siekdami, kad iki šių metų birželio būtų parengtos europinės specifikacijos ir jas galėtume įgyvendinti. Tai reiškia, kad mes stengiamės disciplinuoti tiek pramonę, tiek nacionalinės saugos institucijas, kad jos daugiausia dėmesio skirtų sistemos esminiams dalykams ir darytų skirtumą tarp to, kas yra pagrindinė sistema ir toliau, ką būtų gerai papildomai turėti, papildomus elementus, kuriuos galime atidėti šiek tiek vėlesniam laikui galbūt ir su sąlyga, kad tai bus vėlgi suderinama visoje sistemoje. Ir galiausiai, kalbant apie e, gyvendinimą, tai e, reikia atsakyti į klausimus susijusius su verslu ir galiausiai kiek taip apie sistemos įgyvenimas paveiks ekonomiką ir taip pat e, vieš, e, jo finansavimo sistema. Ir turėtų būti protinga ekonominė prasme, kad šitą sistemą reikėtų gyvendinti. Ir mes mėginame daugiausiai dėmesį skirti, skirti, skirti ties e, didžiausiamis problemomis, ties didžiausiais stamčiais ir kamščiais. Ir Karl Vink, pristatydamas paskutinį dokumento projektą, teigia, kad jeigu mes rasim sprendimą dešimtyje e, tarp valstybinių atvejų, tai mes apimsim 80 procentų viso eismo. Tai tikrai yra mm, naudinga įtraukti šitos 10-15 tarp valstybinių sekcijų ir kaip geriausia pasinaudoti naujausiams finansinėmis priemonėmis. Kitas dalykas, kurį jūs išvardinote naujame dokumente, tai pirmiausia padėti e, rinkos subjektams e, e, turėti finansavimo sistemą, kuri leistų jiems gabenti pigesnės krovinius ir kad tai leis jiems atnaujinti geležinkelio traukinių parką. Taip pat, kalbant apie ekonominį reglamentavimą, mes jau baigėme e, poveikį vertinimą dėl įgyvendinimo ir kiek tai pradės infrastruktūrai, kaip e, bus numatyti įvairius mokesčiai, kad būtų siekiama paskatinti naudotis mūsų sistema, taigi mokesčiai tinklui ir galiausiai mes siekiame nu, nustatyti gyvendinimo komandą vadovų ir aišku, galbūt vadovaus Europos trans, geliškelių transporto agentūra tam, kad jie pateiktų konkrečią pirmąją paramą tiek nacionalinėms valdžios institucijams, tiek infrastruktūros valdytojams tam, kad sistema vyktų kaip įmanoma veiksmingiau. Ačiū. Mikrofoną. Mikrofoną, ponė pirmininkė. Mikrofoną, ponui pirmininkui. Mikrofoną ponui pirmininkui. Mrs. Lichtenberg is a coordinator, Mrs. Tikau. Pone Tikau, prašome kalbėti kaip įmanoma trumpiau. Žinau, kad yra didelė pagunda um, pra, pralenkti pono pranešėją, bet vis dėlto prašyčiau kaip įmanoma trump, kaip man trumpiau ir konstruktyviau. Zicino. Panas Groš, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti už visą suteiktą informaciją. Uh, iš karto norėčiau pasakyti štai ką. Be abejo, mes Europos parlamente, o ypač šiame komitete visą laiką remiame tokias iniciatyvas, bet esame ir susirūpinę. Ir Karl Winkel tikrai, e, jam teko sunki užduotis. Mano klausimas yra visiškai aiškus. Prieš dviejus metus įvyko mūsų susitikimas. Ten dalyvavo ir Vokietijos geležinkelio atstovai Ir e, staiga buvo pasakyta, kad tikrai nereikėtų išradinėti naujų sistemų kiekvienais metais, nes tai e, kelia pavojų e, stabilumui. Tai aš noriu pastirauti, ar jau pasiekėme tą stabilumą ar ne. Ar dabar tiesiog laukiame, kas naujo atsitiks 2014 ar 2015 metais, bet tarpusavį tai visiškai nėra susiję. Man atrodo, tai svarbus aspektas. Toliau e, e, susitarimo memorandumas, jis jau buvo e, pasirašytas, man atrodo, kad kai kurie partneriai prie jo neprisijungia, jų ten trūksta. Na, bet aišku, komisija padarė gerą pradžią, bet man atrodo, kad trūksta visuomenės, o taip pat ir valstybių įtraukimo. Tai aš noriu pasiteirauti, koks yra ryšys tarp šios sistemos ir saugumo sistemos, ar tas ryšys bus ateityje ar ne. Ir dar vienas klausimas dėl to, kas kai kuriuose valstybėse narėse jau atsitiko. Tai yra informacija apie G2, G3, G4. Aš neturėjau e, daug laiko, kad galėčiau pasigilinti visą jūsų pateiktą dokumentą. Gal jūs galėtumėte trumpai atsakyti mano pateiktų šios klausimus. Pane Maisner. Ačiū. Aš labai trumpai kalbėsiu. Mūsų specialistas, e, e, specialistė pane Bilbao, ko gero pasisakys plačiau. Tarkim, Vokietijoje, e, Bavarijos žemėje kilo problemų dėl to, kad Austrija padarė daug pažangos su geležinkeliais, o mes ne. Ir dėl to mums kilo problemų. Gal turite kokios nors naujos informacijos apie tai? Pane Lichtenberg. Ačiū. Aš norėčiau pritarti pono Groš klausimui. Man atrodo, tai yra pats svarbiausias klausimas. E, kažkada mes komitete apie tai jau diskutavome, sakėme, kad uh, Reikia pagalvoti apie tai, e, kokia turėtų būti prieiga prie rinkos, jeigu būtų kažkokios tai kliūtis e, kitiems prisijungti prie rinkos, tai problema pati išsispręstų. Ar dabar reikėtų vėlgi e, diskriminuoti kai kurias geležinkelio įmonės. Man atrodo, tai būtų neproduktyvu, kaip būtų galima išspręsti tą problemą. Toliau dėl bendro e, finansavimo e, riedmenų atžvilgių. Kodėl čia viskas taip lietai vyksta? Ponas Groš taip pat minėjo kad reikia išsiaiškinti, kokie yra svarbiausi ERTMS įgyvendinimo aspektai. Mums dėl ERTMS kyla problemų, pavyzdžiui, šį projektą įgyvendinant Alpėse. Daug privačių įmonių šio projekto neįgyvendina tiesiog yra naudojama senoji infrastruktūra, E, gyventojų stacija yra tokia prasta kaip ir anksčiau, jiems sunku naudotis geležinkeliais. Galbūt šalia RTMS reikėtų naudoti ir kitą sistemą. Kai kur ta RTMS sistema tiesiog neįgyvendinama. Na, visos valstybės narės investuoja kaip galėdamos. Uh, kai kurios tikrai didelės sumas, bet RTMS sistemas neįmanoma panaudoti kai kur, nes riedmenys yra pasenę. Taigi, nėra pasiekiamas tas teigiamas RTMS poveikis. Visuomenė negali naudotis šią naują sistemą e, nors galbūt kai kuriais atvejais ir sukurta e, moderni, pažangi infrastruktūra, pati naujoviškiausia, riboja ir triukšmą, bet tos sistemos neįmanoma naudoti, nes e, trūksta tiesiog investicijų, ar tyčia ar netyčia. Tai man atrodo, tai yra didžiulis iššūkis ir norėčiau pastirauti, kokį sprendimą matote tokiai problemai. Pana Zebert. Aš patilėsiu, pataupysiu jūsų laiką. Pane Bilbao. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau Jums padėkoti už visus pateiktus paaiškinimus. Mes labai atidžiai išnagrinėsime šį pranešimą. Visiškai nesiniai mes patvirtiname pranešimą apie įvairių transporto rušių suderinamumą interoperability. Tikrai buvo nuveikta daug darbo siekiant susitarimo. Ir buvo sustarta, kad Europos geležinkelio agentūra prisims pagrindinį vaidmenį RTMS įgyvendinime ir kad jai padės nacionalinės agentūros. Uh, Na, taryboje e, valstybių narių e, pozicijos šio klausimu dar išsiskiria. Jūs minėjote įvairius teigiamus dalykus visą laiką, tai visą laiką to džiaugiuosi, jūs taip pat paminėjote ir problemas. Pavyzdžiui, kad ne vienodai vystosi infrastruktūra ir ko gero taip atsitinka dėl to, kad neprisima atsakomybės nacionalinės agentūros. Uh, Ir jeigu taryboje nebus suformuota pozicija, kuria atitiktų Europos parlamento patvirtinto pranešimo požiūrį, tai kaip Jūs manote, ar tikrai bus taip jau lengva spręsti tas problemas, kurių yra komisijos pasiūlyme? Aš suprantu, kad viskas pagrįsta pačiais geriausiais ketinimais, bet problemų vis tiek yra. Antra, jūs sakėte, kad RTMS yra tam tikra sistema, kuri apima 36 pasaulio šalis. Ir aš to džiaugiuosi, nes tai reiškia, kad mes, kaip ES nariai, galime e, e, e, parengti tokią sistemą, kuri būtų pavyzdys visam pasauliui. Ir dar vieną pastabą noriu pastirauti, kiek tokių modelių arba sistemų iš viso egzistuoja. Kiek aš žinau, Egzistuoja ne viena vienintelė RTMS sistema. Aš pati esu iš Baskų krašto, bet kalbant apie visą Ispaniją, ten buvo e, e, plėtojama atitinkama geležinkelių valdymo sistema, galbūt ji ir ne visiškai suderinama su RTMS, bet aišku, tokių sistemų plėtojimas daug kainuoja ir šią problemą reikėtų spręsti, ką jūs ketinate daryti. Ar uh, Europos modelį turės naudo, uh, tarkim, turėtų naudoti ir kitos pasaulio šalis? Ir dar vienas klausimas. Uh, kiek kainuotų, jeigu nacionalinės agentūros darytų, ką norėtų? Uh, Galbūt reikėtų europinio koordinatoriaus, jam reikėtų galbūt suteikti tam tikras kompetencijas ir toks europinis koordinatorius galbūt galėtų stebėti visą situaciją. Ir jeigu valstybės narės, ne, jeigu valstybės narės nepritartų tam, kad viską kontroliuotų Europos geležinkelio agentūra ERA, Aš manau, kad techninius klausimus galima išspręsti, ekonominės problemas esant politiniai valiai taip pat galima išspręsti. Bet ar egzistuoja politinė valia, kad reikia vieno vienintelio, vieningo europinio modelio? yra valstybių narių, kurios nenori suteikti tokių kompetencijų Europos geležinkelių agentūrai. Aš manau, kad čia yra politinė problema, o ne techninė problema. Ir e, Jeigu yra tokia politinė valia, ar iš tikrųjų galima būtų įgyvendinti visus tos pasiūlymus, kuriuos jūs pateikėte šiandien? Na, aš asmeniškai ir toliau manau, kad reikia laikytis to dokumento, kurį patvirtiname Europos parlamente. Man atrodo, ten yra nurodyti vieninteliai būdai, kaip galima būtų veikti visus iššūkius ir sukurti tokią sistemą, kurią pasitikėtų visas pasaulis. Aš kalbu apie patikimą europinę sistemą tam tikrą modelį, bet kyla politinių problemų, nėra vieningos politinės vizijos, nes valstybės narės tarsi bando apsaugoti kiekvieną savo teritoriją ir tai reiškia, kad tarptautinių lygių pasitikėjimas mumis sumažėja. Ačiū, ponas Benin. Um, <clears throat> you, you mentioned, uh... Jūs minėjote kai kurias problemas, kalbant apie būdus, dėl ko mm, skvendinimas susijęs su, su ekonominiu mm, lygmeniu ir kokio lygmens eismo reikėtų keliuose, kad jis apsimokėtų ir kur reikia paramos. Ir dėl to, ar turite aiškę mintį, kaip paskirstimas šių neekonomiškų kelių, kalbant apie gyvendinimą, ar yra kažkokia strategija, kaip mm, paskatinti teismą tose neekonomiškose mm, keliuose, ponė Tika. Uh, thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Yeah. Um, Știm bine că în uh, legislație... Norėčiau užduoti komisijai iš tokį klausimą. Žin, mes žinome, kad teisės akte, kurį mes priėmėme dėl geležinkelių paketo, nekalbama apie, aš nekalbu apie paskutinį paketą, bet prieš paskutinį. Buvo numatytas priemonės, kalbant apie prieigą prie geležinkelių infrastruktūros. Jeigu traukiniai yra, turi RTMS sistemą, ar turite šiek tiek daugiau informacijos apie investicijas valstybėse kad e, būtų palengvinta prieiga prie infrastruktūros, prie RTMS e, traukinių. Ir taip pat kalbant apie ETSS komponentą, kuris leidžia e, suskaidyti traukinius, jeigu traukinys viršyje tam tikrą greitį, tam tikrų tam tikroje atkarpoje, jeigu, pavyzdžiui, pavyzdžiui, Ispanijoje buvo, vyko avarija, jos būtų galima išveng, buvo išvengti, jeigu šitoje kelio atkarpoje būtų buvę ETSS įranga į, į, pritaikoma. Ar turėtumėte daugiau informacijos apie ETSS įrangą valstybinarių lygmenių? Ačiū. Can I, Mr. Onidi, there's one point that comes out in regard... Pone Onidi, dėl ketvirtojo paketo, tai yra pagal ketvirtą ramstį. Tai ar komisija ketina įtikins pirmininkaujančią Italiją taip pat eiti pirmin ir e, skatinti vieną, vieningą leidimų išdavimo sistemą RTMS. Buvo iškelti įvairių scenarijai Ir man kyla klausimas dėl e, testų, dėl tikrinimų specifikacijų, kurios dar nėra parengtas. Aš suprantu, kad 3.3 versija ir pateks į komitetą iki birželio. Gerai, tai mes siunčiame 3.3 versiją RSC komitetui birželį tačiau žinom, dabar dirbame ties 3.4 versija, kuri dar neturi tų testų specifikacijų. Ir vėlgi, ar bus konkretus taikotarpis, tai yra A versija A scenarijui, o nereikėtų renkti naują versiją, naują redakciją kasmet. Nes kalbant apie e, tikrinimus, apie testavimą, tai yra svarbiausias dalykas. Ir ponė Bilbao kalbėjo apie valstybės narės. Kodėl valstybės narės taip e, nedrąsiai elgesi? Aš manau, ši yra, yra visiškai teisi. Tai visiškai nesusijęs su techniniais klausimais ir netgi kai kuriais atvejais gelžinkelių klausimus. Tai politiniai dalykai. Ir taip pat, manau, kad reikia aiškintis, kodėl mes leidžiame valstybėms narėjams keisti arba nukrypti nustatytų normų tiek kartu, kiek jos nori tai daryti. Arba mes turime europinę sistemą, arba neturim turėsim arba neturėsim europinę sistemą. Ir jeigu turėsim tokią europinę sistemą, tai gerai, galim grįžti prie pirmojo langelio, bet jeigu neturim tokios sistemos, tai tada suvienikim tokią, kur yra visi, visiems bendra, kur ne, negali kiekvienas elgtis taip, kaip nori. Taigi tokie du klausimai ir dar norėčiau pakeisti, paklausti dėl techninių dalykų. Kodėl um, RTMS ir kitų e, funkcijų, kaip pavyzdžiui e, stabdymas avarijos atveju, tai yra vadinamas e, European Interface, kodėl ITI, kodėl tai neįtraukta RTMS, tai kodėl man tai rodo neprotinga, kad to dalyko ten nėra. Ir toliau, kodėl e, RTMS vieno gamintojo. Aš prisimenu tą visą idėją, kad būtų viena sistema, kodėl RTMS pagal vieną gamintoją nefunkcionuoja kartu su kita RTMS, kurią patikė kitas gamintojas. Tai tikrai beprotybė. Taigi prašome žodis jums. <clears throat> i think you have uh, <laughs> very well uh, first identified the two main problems. na susidurime su dviejuose problema technine ir ekonomine dėl ko panaudojimo tempas skiriasi valstybės narėse. Na, o dėl techninių aspektų jūs puikiai apibūdinte viso šio reikalo sudėtingumą. Man ir Patricijo, kuris kasdien dirba šiuo klausimu su agentūra, Mūsų pirmasis prioritetas yra konsoliduoti techninę specifikaciją. Nes jeigu mes norime būti tokioje sistemoje, kur kas kelis mėnesius pareikalaujamos naujos specifikacijos ar panaudojamos, mes niekur nenueisime. Taigi vidutinė laikotarpio Atsakymas yra būtent tai, kas siūloma ketvirtame geležinkelių pakete, kam jūs pritarėte ir kas dėje nesusilaukė pritarimo taryboje. Ir mes laukiame tolesnių darybų tarp teisės aktų leidėjų, kad šis klausimas būtų išspręstas. Mums reikia, kad agentūra ne tik būtų atsakinga už riedmenų sertifikavimą, bet ir bent jau už ant žemės esančių Europos sistemų sertifikavimą. Ir mes norime šios kompetencijos agentūrai, kad ji būtų RTMS institucija. Tai yra gyvybiškai svarbu ir mes laukiame jūsų tolesnės paramos, nes tai yra labai svarbus elementas tam, kad visa sistema veiktų. Turint tai galvoje, mes kiek galime bandome numatyti tolesnės galės agentūrai. Mes prašome, kad agentūra būtų griežtesnė negu praeitėje. Pavyzdžiui, rengiant, rengiantis gautiniam balsavimui komitete birželio mėnesį, numatant 3.3 specifikaciją. Taškas tai nereiškia, kad mes norime, kad sistema toliau būtų tobulinama. Ir todėl jau dabar, kai kas aptarnėja 3.4, 3.5 versiją, tai yra normalu, manau, kad e, ieškoti sprendimų, kurie gerintų bendrą sistemą. Tačiau, aišku, turint galvoje, kad būtų visiškai garantuotas patikinimas, kad e, būtų derinamų sudarimumas su ankstesnėmis versijomis, kad visos, visi bruožai būtų, galima, būtų suderinama su 3.3 versija, kuri yra e, palyginamoji versija. Mes būtent tokio, tokių garantijų norime, kad būtų galima visų pirma disciplinuoti pramonę. Čia mes matome svarbų pokytį. Jūs apibūdinote kai kurias problemas su e, kai kurių gamintojų įranga, kurio, kurios nesviramumas e, taikomas tam, kad būtų apsaugota rinka. Na, mes matome, kad yra norų žaisti ES lygmenių ir turime užtikrinti, kad tie sprendimai būtų atviri. Ir mes tai matome ir perėjimo prie geležinkelių iniciatyvos atveju. Pramonės sektorius šis e, labai rimtai galvoja apie tarpusavę suderinamumą. Ir diskusijos dėl 3.3 versijos e, tai parodo, kad disciplina gerėja, įskaitant ir e, operatorių discipliną. Kita vertus, ką, kur mums dar reikia pasidarbuoti, tai su nacionalinėmis e, saugumo institucijomis. Ir čia vėlgi susidurėme su institucijomis, kurios galvoja apie savo atsakomybę. Dar ketvirtas paketas nepatvirtintas, todėl maksimaliai, ką mes galime padaryti, tai su koordinatoriaus pagalba, su agentūros pagalba juos įtikinti, kad europinės specifikacijos yra tam tikra vertė ir kad vertinga jos laikytis. Na ir galvojant apie tolesnius tobulinimus ateityje, e, kad jie dėrėtų su dabartiniais pasiūlymais. Ir čia mes optimistiškai esame nusiteikę, nes galų gale institucijos supras, kad investicijos vykdomos įvairiose Europos dalyse nebus prasmingos, jeigu ir toliau atskiros sistemos e, egzistuos atskirai. Dėl kitų techninių aspektų, tai klausimas susijęs su komunikavimo ryšių aspektu. Pirmiausia, mes rimtai žiūrime į trikdžius kai kuriuose tinklo srityse dėl didelio gyventojų tankumo kurie telekomunikacijų operatorių, operatoriai naudoja didesnę galę, tai yra tam tikrų trikdžių. Tai nėra techninė problema, tai nėra klausimas, dėl ko reikėtų nerimauti. Tiesiog reikia klausimas kelti dėl telekomunikacijų operatorių disciplinos kad jie laikytųsi maksimalios jiems suteiktos galios panaudojimo. Ir viskas. Daugiau nieko nereikia. Tai dėl to mes kalbės, kalbame su kolegomis, kurie atsakingi už spektro valdymą, su telekomunikacijomis. Taip pat kalbėjote apie būtiną RTMS evoliuciją, perinant prie naujos e, telekomunikacijų kartos 3G, 4G. Aišku, kad tai bus padaryta, tačiau nepradėkime kalbėti apie tai dabar, nes tai bus dar vienas pateisinimas, kad kaip e, atidėlioti techninės specifikacijos patvirtinimą. Pirmiausia, turime patvirtinti tai, kas veiktų visur, o po to pamažu galvoti, kaip toliau sistemą tobulinti. Manau, kad būtinas perėjimas prie trečios ar ketvirtos kartos telekomunikacijų bus toks žingsnis, tačiau dabar reikia pirmiausia įdėkti sistemą pagristą dabartinę tele telekomunikacijų technologiją. Klausėte dėl sudėtingos situacijos Vokietijoje. Manau, kad e, daugelio šalių atveju mes matome stiprų suinteresuotumą, Vokietijos klausimas yra ištrastas jis yra sudėtingas, sunkus ir tai buvo vienas e, didžiausių Karlo Vinklerio pasiekimų praėjusiais metais. Jis įtikino visas šalis Vokietijoje, įskaitant ir Bavarus, pradėti dėkti RTMS šalia tų prioritetų, kurie numatyti RTMS e, koridoriuose ir krovinių koridoriuose vakar. Matėme Junktinės karalystės pareiškimą. Fantastiškas rezultatas. Iš pradžių jie labai atsargiai žiūrėjo RTMS, vakar jie paskelbė, kad panaudos šią sistemą visoje šalyje. Ir, man atrodo, viena didesnė likusi problema, kurią aptarėme, bandome dirbti su visomis institucijomis, kad čia būtų numatyti tinkami prioritetai, kad per trumpą laikotarpį e, aprūpintume tinkamas jungtis pasienėse, įskaitant tai, ką kalbėjo pana Lichtenberger. Kokiu mes turime galių valstybių narių ir infrastruktūros valdytojų atžvilgių. Galų galia juk jie turi prisimti tas išlaidas. Na, kadangi mes dar neturime ketvirtojo paketoje, tai, tai mūsų uh, vienintelė jėga yra įtikinėjimo gale, įrodant, kad sistema yra vertinga. Na ir aišku, dalis suinteresuotumo dėgiant šią technologiją yra pakeisti seną technologiją ar įdėkti RTMS, kurį tai leistų sutaupyti, nes galima daug sutaupyti. Antra, reikia konkrečių kalbėtis su institucijomis dėl e, finansinės Europos paramos ten, kur jos reikia. Ir trečia buvo klausimas, e, kurį jūs uždavėte, aš dar neturiu sprendimo dėl prieigos mokesčių moduliavimo. Pone Tikau taip pat apie tai kalbėjo. Poveikio vertinimas baigtas ir mes tikimės kad projekt, tai, taisyklių projektas bus jau parengtas šiemet, tačiau, aišku, tai užtruks šiek tiek, kol jis bus įgyvendintas, tačiau reikia pademonstruoti infrastruktūros valdytojams, kad RTMS ne tik kainuoja, bet taip pat gali ir užtikrinti pajamas. Nes galų gale, kuo plačiau bus RTMS naudojama, tuo daugiau bus galima panaudoti krovinių pervežimo galimybių. Aš manau, kad mes e, puikiai parengėme Europos žemėlapį, jūs jį e, turite tarp savo dokumentų dėl tų trūkstančių jungčių, o dėl ekonominių aspektų atsakymo dar neturiu, nes tai yra daug sveitingiau, daug kas priklauso nuo e, transporto esmės ir galimo eismo, kurį būtų galima generuoti toje sistemoje. Ačiū. Bye. Nenoriu piknaudžiauti savo poziciją, tačiau nesu įsitikinęs dėl atsakymo tarp jungties, tarp RTMS ir kitų geležinkelių traukinių funkcijų. Girdėjau, kad visa tai parengta, standartizavimo dokumentai parengti, koordinavimo komitetas dėl to tam pritarė, tačiau niekas nevyksta ypač kai kalbame apie e, jungtį su kitomis sistemomis, pavyzdžiui, kritinio stabdymo sistemomis, tai yra labai svarbu. Kas vyksta čia? Ačiū. Šiuo klausimu dirbame ir labai rimtai jo darbuojas, tiesiog darbuojas agentūra, tačiau aš bandau tiesiog supaprastinę RTMS techninį aspektą. Nes kuo daugiau prašysiu, tuo sudėtingesnis bus vaizdas ir tuo daugiau bus prašoma atidėti galutinį sprendimą, e, rengiant Europinę specifikaciją. Aš norėčiau, kad viskas būtų parengta iki birželio mėnesio. Ir tuomet agentūra galbūt galės pagreitinti darbą ir panaudoti daugiau išteklių kad e, atsakytų teigiamai jūsų klausimą. Aišku, RTMS e, kartais e, suvokiama kaip esanti vakuume, tai taip nėra. Tai yra protingi sprendimai, kurie turi padėti kitoms traukinių valdymo funkcijams. Tačiau neturėtume, turėtume pirmiausiai dėkti standartinius sprendimus, o pada kalbėsime apie jungtį su kitais traukinių bruožais, e, komunikacijų technologijas ir taip toliau ir taip toliau. Kaip aš suprantu, standartizavim, dėl standartizavimo sutarta, standartizavimo dokumentai parengti, RTMS sutarta koordinavimo komitete ir dėl to tų dalykų, tų aspektų įtraukimo. Čia nėra kažkokio ginčio, niekas nesako ne. Bet klausimas kodėl? Pone pirmininkė. Taip, standartizavimas e, yra sutartas, tačiau pirmiausia noriu, kad būtų parengta europinė specifikacija. Ir tuomet e, norėčiau pažiūrėti, kaip galima toliau pačią sistemą tobulinti. Techniniai standartai, standartai yra, tačiau jeigu juos dabar įdėksime, mes e, atidėsime Europos, Europinės specifikacijos rengimą. Aš nenoriu, kad taip įvyktų. Pone Lichtenbergerą. Aš norėčiau pateikti pastabą. Jūs nelabai sureagavote į tai, ką aš pasakiau. Mums kyla e, e, daug problemų dėl e, tos šiaurės pietų atšakos. Valstybės narės gyvendina projektus dėl redmenų, bet privatus sektorius ne. Ir e, kyla problema dėl to, kad e, nors norime naudoti RTMS sistemą, e, traukiniai nevažiuoja naujomis, naujais tais geležinkeliais. Kodėl yra nedaromas joks spaudimas? Juk tada visas projektas netenka prasmės. Jeigu sistemos negalime naudoti uh, E, dėl to, kad kai kurios privačios įmonės atsisako e, prie jos prisijungti. Man atrodo, kad tikrai šią problemą reikia spręsti iš esmės, nes e, antrai kažkur tai dinks ir visa valstybinarių motivacija. Taigi, E, problemų kyla, kilo ir prie vienos, ten esantis geležinkelių trikampis buvo panašioje situacijoje, mums tą problemą kaip ir pavyko išspręsti. Bet kaip mes galime pasiteisinti piliečiams, kodėl mes investuojame ir toliau į sistemą, kuri, ir tol, e, kuri nebenaudojama? Nes privatus operatoriai, e, tie visų šlovinami privatus operatoriai, privačios įmonės tiesiog atsisako tą sistemą naudoti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 Dar neturiu ketvirtojo paketo, taigi negaliu pateikti jų svarstymį, ką galiu padaryti, ką Karl Vink nori padaryti, bando, tai yra įtikinti nacionalinę saugumo institucijas, įvesti daugiau drusmės, infrastruktūros e, valdytojus, kad privatus atmės būtų drusmingesni ir aišku, kad nebūtų viešojo finansavimo teikiama tiems, kurie veikia pagal taisyklės, tačiau aš negaliu jų patraukti atsakomybę, neturiu to įgyvendinimo mechanizmo mechanizmo dar kol kas. Okay, thank you, <laughs> Gerai, viskas aišku. Techninis klausimas, tai mes tikrai sningai diskutuojam dėl tokio ir visuomet išgirsim šokį mm, supykimą, susirūpinimą, tai yra um, geležinkeliai ir mes bandome kažką daryti. Na, ir tikrai žmonės kartais susinervina, bet šiaip ir taip ačiū Jums už šitą pranešimą ir perduokite mūsų linkėjimus poniai Vink, sėkmės jam siekiant, kad geležinkeliai važiuotų bėgiais. Pas mus yra svečiai iš Rumunijos, tikaus apygardos, sveikinu juos atvykusius. Daugiau netu, kiti klausimai neturiu. Ką pasakyti, kito posėdžio data, tai bus paskutinis e, e, komiteto posėdis šioje kandencijoje, taigi bus ketvirtadienį, 10, balandžio 10, 9 valandą, Jan 642 ir čia geriausias salė, kur galime turėti savo paskutinį posėdį. Taigi Jans 6Q2 balandžio 10-9 dieną. Pirmininkas dėkoja vertėjams ir dėkoja visiems. Posėdis baigiamas. Thank you.